Yes, hello, uh, good afternoon, ladies and... Labą dieną, ponios ir ponai. Sveiki susirinkę į ITRE komiteto posėdį. Pradėsime nuo posėdžio darbo tvarkės e, tvirtinimo. Projektas yra jūsų aplankose, niekas neturi jokių pastabų. Darbo tvarkė tikriname be, atsiprašau, tvirtiname be pakeitimų. Noriu taip pat informuoti, kad yra vertimas visomis kalbomis išskyrus rumunų, o Rugsėjo antrosios dienos posėdžio protokolas yra dokumentų aplankę. Jei niekas nepareikš jokių pastabų, laikysime mm, to posėdžio protokolą patvirtintų. Pirmasis mūsų darbo tvarkės punktas aukštas bendras tinklų ir informacinių sistemų saugumo lygis visoje sąjungoje. Pranešimo autorė yra Pilar Del Castillo diskusijoms numatyta 40 minučių, tai yra referentė, pranešimo referentė kalbės 5 minutės, e, šešėliniai pranešiai 2, o komisijos atstovas 3. Prašau visų laikytis pasisakymams skirto laiko. Ir dabar žodis poniai Pilar dėl Kastijo. Ačiū. Pirmininkė. Tai pirmasis keitimasis nuomonėmis. Dėl šio teisėkros pasiūlymos skirta aukštam bendrų tinklų ir informacinių sistemų saugumo lygiui Europos Sąjungoje. Aš, kaip nuomonės referentė, šiuo klausimu noriu pristatyti savo pasiūlymą ir nusiųsiu dokumentą vertimui e, spalio 16, tai yra poryt. Ir kai bus parengti pasiūlymo vertimai, susitiksiu su šešėliniais pranešėjais. Ir toks posėdis dėl įvairių priežasčių E, galės įvykti lakučio pradžioje, bet tikslesnę datą pranešiu, kai tik ją žinosiu. Taigi kalbame apie pasiūlymą, kuris parengtas reaguojant į parlamento 2010-aisiais išdėstytą prašymą, e, rengiant pranešimą dėl ES skaitmeninės darbo atvarkės. Šis pasiūlymas yra tikrai reikalingas. jei vertinsime visas skaitmaninės visuomenės teikiamas galimybės, suvoksime, kad ypač didelio, didelį dėmesį turime skirti tinklų saugumui, nes šioje srityje nuolatos uh, iškyla nauji iššūkiai. Ir todėl turime dirbti drauge uh, e, vardan tų tinklų saugumo užtikrinimo. Apie tai ir kalbama šiame pasiūlyme. Manau, kad tai galimybė, kurią parlamentas privalo iš, išnaudoti ir atlikti visą reikalingą darbą. Mums lieka nedaug laiko iki mūsų kadencijos pabaigos, todėl turėsime tikrai rimtai dirbti. Noriu pristatyti pagrindinius šio pasiūlymo aspektus. Ir kaip mano nuomonė, kokią nuomonę mano požiūrį parlamentas turėtų parengti ir kaip mes galėtume patobulinti komisijos pasiūlymą. Svarbiausias principas e, – veiksmingumas, našumas. Reiktų mm, bereikalo nekomplikuoti E, procedūrų ir nekurti papildomos biurokratijos. Veikiau reikia įti priešingą kryptimį. Turime nepamiršti e, šio siekia užtikrinti našumą ir kibernetinio saugumo srityje taikydami šį principą turėtume nagrinėti tuos komisijos pasiūlymo aspektus, kuriais e, numatomas gyvendinimo užtikrinimas. Čia noriu paminėti antrąjį ir ketvirtąjį priedus, kurie e, Bet dėl to gali kilti e, nemažai problemų Dar reikia apie, patikslinti apibrėžimus. Kitas dalykas, gal ir neblogai palikti atvirus tam tikrus dalykus, nes atsiranda nauji elementai, kuriuos galima būtų e, įtraukti, bet e, didesnė problema kelia mastas, per nelik didelis. Taip pat kitas dalykas saugumo kultūros e, kūrimas, tai yra labai gerai, visi sutinkame su tuo, tačiau atsiranda pavojus, kad e, atsiras e, pernelyg didelis sluoksnis biurokratijos europinės dėl avarijų informacijos apie įvairius atsitikimus, informacijos teikimas e, viešosioms institucijoms, taip pat yra rizikos pavojus. Ir informacija turėtų tekėti abiem kryptim tarp e, paslaugų teikėjų ir e, operatorių. Ketvirta, ketvirtas skyrius. Uh, E, reikia kalbėti apie tik tai tas paslaugos, kuris užtikrina e, visuomenės landų funkcionavimą energetika, transportas, sveikata. Ir dėl to reikia e, pakoreguoti antrąjį priedą. Dėl viešųjų institucijų reikia užtikrinti pusiausvyrą tarp jų jau turimų prievalių ir parlamento prievolės e, skaitmeninti, užtikrinti skaitmeninę valdyseną viešąją. Ir tai atsispindės mano pranešime. E, veiksmingumo didesnio srityje mums reikėtų iš naujo vertinti komisijos pasiūlymą kad valstybė narė, e, kuris siūloma sukurti kompetentingą instituciją kiekvienoje valstybėje narėje, E, kad būtų užtikrintas direktyvos deramas įgyvenimas. Skirtingos valstybės narės gali pasirinkti skirtingus būdus. Nepamirškite, kad kiekviena valstybė narė turi savo strategiją kibernetiniam saugumui užtikrinti ir galbūt viena valstybė narė bus pasirinkusi vieną instituciją visiems sektoriams ar galbūt veikia atskiros institucijos uh, E, atskira institucija, kuri užtikrina informacijos perdavimą e, centriniai reguliavimo institucijai. Taigi nereikėtų kurti naujų institucijų, bet užtikrinti vieną kontaktinį punktą, jų egzistavimą, kuris būtų atsakingas už informacijos perdavimą. Ir tas asmuo turėtų būti kontaktinis asmuo, kuris dalyvautų informacijos tinkle. Jeigu toks mechanizmas taptų pernelyg e, suvaržytas, mes nu, nubrėžime pernelyg griežtai m, mm, to mechanizmo modelį, tai valstybės narės nebeturės veikimo laisvės ir taip pat reikia ieškoti būdų bendradarbiauti. E, dėl e, greito atsako į ypatingus įvykius ir informacijos apie tokius įvykius. Valstybės narės jau turi struktūras ir mechanizmus ir kartais tai yra viešos, re, e, privačios, regioninės, nacionalinės institucijos, kartais jos veikia tam tikrame sektorioje, gali būti vyriausybės departamentas, taigi turime suvokti, kad valstybės narėse egzistuoja skirtingi modeliai. E, Be to, kibernetinio saugumo valdymo modelis kiekvienoje valstybėje narėje turi mm, derinti įvairias e, priemonės reaguojant į ypatingas situacijas. Ir reikia mm, koordinuoti veiksmus ir Reikia taip pat atsižvelgti į savo kibernetinio saugumo strategiją, imantis priemonių, reaguojant į ypatingas situacijas. Jeigu mes prašysime valstybių reaguoti į tokius įvykius per instituciją, kuri suburtų institucijas išvardęs antrame priedė, nepažeisdami valstybių narių e, modelio, galime dirbti toliau. E, atitinkamos struktūros turi veikti visą parą. Bet tai yra tik tai minimalių e, reikalavimų pavyzdys užtikrinti koordinavimą, kuris yra būtinas. Dar vienas dalykas, kurį norėjau paminėti. Vertindama pasiūlymą yra toks. Reikia padinti pasitikėjimą rinkos operatorių ir e, reikia užtikrinti, kad pranešimai apie ypatingus įvykius nepakenktų jiems. Taip pat e, institucijos turi su, užtikrinti pasitikėjimą tarp savo narių, taip pat ir interne, pasitikėjimą internetu. Pasiūlymo tikslas yra užtikrinti aukštą internetinio saugumo lygmenį. Mes turime prisiminti, kad direktyva skirta vartotojams. Taigi, reikia galvoti apie pakeitimus dėl informacijos skelbimo ar kai kurios informacijos e, slaptumo. Man regis jau išnaudojau visą savo man skirtą laiką. Tik pabaigai dar pasakysiu, kad aš ketinu pateikti pasiūlymų dėl direktyvos taikymą, dėl audito. Tai yra tik keletas iš e, Mm, tų dalykų, kuriuos minėjau kalbėdama. Pasiūlymas bus išverstas ir po dviejų savaičių vyks pirmas šešėlinių pranešėjų sutikimas, kai jau turėsime išverstą tekstą. Dabar mielai galiu aptarti šį klausimą su visais norinčiais. Jis nepaprastai svarbus ir manau, kad e, mes galime jį labai praturtinti su visais jūsų pasisakymais. Pone Dėl Kalstilijo, dabar žodis ponui Glante, kuris pasisaky, pasisakys pono Kalfin šešėlinio pranešėjo iš socialdemokratų frakcijos vardu. Iš tikrųjų, perskaitysiu kolegos parengtas pastabas, kuris vėluoja. E, komisija, pateikdama pasiūlymą dėl kibernetinės erdvės saugumo, siekia tinkamų tikslų, tačiau išlieka rizika, kad kai kurie ponios dėl Kasilijo E, išdėstyti aspektai turi būti patikslinti, e, kad nebūtų dubliavimosi, kuomet reikės siūsti perspėjimus, kokios institucijos bus už tai atsakingos. Ir panašiai reikia patikslinti numatomą atsakomybę, patikslinti, kokiu pagrindu atsakingos institucijos ir e, tinklo saugumo platforma turėtų keistis informaciją. Tai turi, reikia nepamiršti naujosios ES duomenų saugumo direktyvos. Ponas Kalfin teigia, kad e, kompiuterinė įranga ir programinė įranga ją gaminančios bendrovės net, neturėtų mm, įgyti naujų prievalių, bet jie, jie turėtų turėti galimybę dalyvauti šiuose mainuose. Ponas Švab siūlo. Uh, neleisti viešosioms institucijoms dalyvauti šiuose mainuose. Aš nemanau, kad tai tinkamas e, siūlymas. Turime užtikrinti viešo ir privataus sektorių mainus ir turime nepamiršti teisių turėtojų interesų, e, intervencinės e, darbo grupės. Dar vienas vokietis, toliau ponas Kroitsman, šešėlis panešėjas. Ačiū. Tinklo saugumas tampa vis e, svarbesniu dalyku ir tą gana skausmingai pajutome pastaruoju metu. E, strateginės svarbos infrastruktūrai iškyla išpolių pavojus, turime užtikrinti didesnę jų apsaugą. E, Taip pat reikia užtikrinti platesnį tinklo bendradarbiavimą, didesnį saugumą Europos mastu ir užtikrinti, kad galiotų palyginamos taisyklės valstybėse narėse, kad, e, įmonių, kad palengvintumėme įmonių darbą. Komisijos pasiūlymas yra bendrais brožais teisingas, tačiau man kyla e, klausimų dėl kai kurių aspektų. Visų pirma, prieptis. Ji labai plati ir e, neapibriešti e, konkretus subjektai, kurie, reikia tiksliai nurodyti, kuriems tiekėjams ši direktyva bus taikoma ir kuriems ne. Bankai, energetikos sektorius yra ypač svarbus viešojo sek sektoriaus gyvenime. O kaip su internetinė prekyba? Nemanau, kad tą sektorių galime priskirti šiai direktyvai. Toliau prievolė teikti ataskaitas, ar taip pasieksime daugiau saugumo. Galbūt e, labiau pasiteisintų lankstesnis požiūris, bent jau kai kuriuose sritise, kuriuose jau e, egzistuoja laisvanoriškos sistemos, kurie, e, kalbant apie tai, kuriems pramonės sektoriams ši direktyva bus taikoma. Kai kurie sektoriai yra geriau pasirengę atremti kibernetinės grėsmės nei kiti. Uh, Todėl e, vienas požiūris nebūtinai tinkamas vis, bus tinkamas visiems. Turime galvoti apie vartotojų ir verslo e, duomenis. Jei reikia pranešti apie įvykusias nutikimus arba avarijas, reikia užtikrinti, kad tai neišauktų papildomų problemų, kai e, atskleisime, kur yra silpnoji grandis. Verslui taip pat reikia papildomos informacijos. Taip pat turime patikslinti, į kurias e, valstybės valdžios institucijas reikia kreiptis. Taip pat kaip tuo, kaip tuo egzistuoja atveju, kuomet įmonė veikia keliose šalise, nėra aišku, kas privalės teikti šią paslaugą, todėl reikia E, labiau suderinto sprendimo. Sakyčiau, kad reikia toliau dirbti, tobulinti šį tekstą ir bendarbiauti su pranešėju. Thank you, Chair. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, kolegos, norėčiau padėkoti <clears throat> pranešėjai, sako ponia Anders Dotter. Šis klausimas svarbus, bet ir sudėtingas. Mes atlikome du tyrimus, politikos tyrimus, ir jie rodo, kad pasiūlymo taikymos rytis yra plati ir sudėtinga. Žalieji yra patenkinti, kad komisija šį klausimą kelia kaip bendrosios rinkos klausimą. Internetas yra ir mūsų politinėme, ir asmenėme, ir prekybos, ekonomikos, verslumo gyvenime. Internetas tai pilietinė erdvė ten, mes piliečiai ir verslininkai susitinkame ir kūrėme geresnę ateitį. Internetą mes mėgstame, nes jis davė mums daug gerų dalykų, tačiau komisijos pasiūlyme daug trūkumų. Juos minėjo mano kolegos. Pirma, nesuprantama, kokia kryptimi kreipiamas pasiūlymas. Pramonė jį labai kritikuoja, taip pat ir valstybės narės tos krypties nesupranta. Mano valstybė narė parlamente šitas klausimas buvo perduotas krašto gynybos komitetui. Na, nuo kada krašto gynybos komitetas gali nagrinėti vidaus, reikal, vidaus rinkos klausimus? Taip neturėtų būti. Tiesiog mano valstybė narė nesuprato komisijos ketinimų ir perdavė tą klausimą netam komitetui. Tikslas nėra saugumas. Saugumas yra priemonė tam, kad sukurtume pasitikėjimą internete. Lybė komiteto klausimuose dėl NSA skandalų, taip pat dėl kibernetinių nusikaltimų, dėl interneto šiukšlių pastarosius dviejus metus komisija e, siūlo sukurti atskirą saugų tinklą vyriausybės darbuotojams. Kodėl vyriausybės darbuotojams reikėtų kurti atskirą saugų tinklą, kai bendrai paėmus piliečiai ir verslininkai turi ir toliau dirbti nesaugioje platformoje, o juk toks ir yra bendrasis internetas. Komisija šioje direktyvoje galėjo atsakyti į šį klausimą, tačiau aš matau, labai mažai pastangų kažką šitoje situacijoje pakeisti. Tai negerai. Koks būtų protingas kelias šitai direktyvai? Tinklo ir informacijos saugumas valstybėms narėms vis labiau perdodamas kariniams struktūroms. Kibernetikos klausimai, su kuriais mes dirbame šią komitete, dažniausiai perdodami valstybės narėse iš verslumo departamentų į karin, karinės struktūras. O karinės struktūros, vadinasi, įgauna vis didesnę atsakomybę už tai, kaip veikia mūsų ekonomika. E, karinėse struktūrose pasitikėjimo nėra. Ten egzistuoja mm, įsakymų hierarchija, nes to reikia kariniams problemams spręsti, tačiau bendroje rinkoje Mums tai visiškai netinka, mums reikia e, pasitikėjimų grindžiamų informacijos keitimosi priemonių. Mums reikia apskritai draugiškumo. Todėl <clears throat> šioje direktyvoje reikėtų daugiau skaidrumo ir prognozuojamumo. Kai e, kokie nusikaltėliai atliks išpolį, reikia žinoti, reikia turėti aiškias taisyklės, kam tenka atsakomybė už tas nepaprastasias situacijas. Statistikos skaidrumo čia taip pat trūksta. Statistika yra apgailėtina šitose srityse. E, komisija neseniai pranešė, kad nuostoliai dėl kibernetinio nusikalstamumo yra maždaug 290 milijonų eurų. Bet panašu, kad kažkas iš to pasidaro 400 milijonų eurų pelno nepatirdamas jokių išlaidų. Na, komisija to negalėjo paaiškinti. Komisija surinko duomenis iš dviejų bendrovių, o jos savo statistinių duomenų ne, nekoordinuoja. Statistikos mums reikėtų, kad galėtume formuluoti tinkamą politiką šioje srityje. Beje, matau, pirmininkas man jau graso, siūlo baigti kalbą. Taigi, kaip sakiau, Keliais klausimais komisija brėžia teisingą kryptį, būtent, kad šie klausimai yra rinkos klausimai ir turėtų būti taip traktuojami, tačiau yra daug spragų komisijos pasiūlyme ir mes, parlamentas, turime jas spręsti, jeigu mes norime tapti konkurencingiausią ekonomiką, o tai turbūt mūsų visų tikslas. Ačiū. Toliau ECR vardu ponė Vicky Ford. Ačiū, aš komentuosiu kai kurių kolegų pasisakymus. Pirmiausia, <clears throat> pranešėjas. Gerai, kad jūs koncentruojatės į svarbiausius sektorius - finansinės paslaugos, sveikatos apsauga, energetika, transportas. Taip pat jūs teigiate, kad turėtume lygiuotis į tas šalis, kurios jau turi gerai veikiančias sistemas, kad nesugriautume jų gerosios praktikos. Turime užtikrinti, kad visos valstybės narės pasiektų tam tikrą tinklo saugumo lygį, kibernetinio saugumo strategijų mums reikia, taip pat reikia nepaprastųjų situacijų reagavimo komandų, kad žinotume, į ką kreiptis nelaimės atveju. Tačiau kita vertus reikia lankstumo, kad nepakirstume tų struktūrų valstybėse narse, kurios jau dabar gerai veikia. Pranešėja tinkamai apibūdina biurokratijos problemą, ypač jie aktuali mažoms arba vidutinės apimties organizacijoms. Todėl mums reikėtų gerai pagalvoti, e, kam turėtų būti taikomi sustarimai. Čia reikėtų pakeitimų pritariu jūsų komentarams dėl viešojo sektoriaus įsipareigojimų. Pilar, ar jūs manote panašiai kaip Imko pranešėjas, kuris iš 14 straipsnio išbraukė viešasias institucijas? Šiek tiek susirūpinimo kelia jūsų požiūris į konfidencialę informaciją. Nemanau, kad reikia privalomo atsiskaitimo, kuris pažeistų konfidencialumą. Ir aš visiškai nepritariu žaliųjų šešėliniai pranešėjai. Ir manau, matau, kad ji neturėjo pakankamai mandagumo klausyti, ką sako kolegos. Ir pirmininkas nemandagiai elgėsi, neklausydamas. Aš visiškai nesutinku kad šie klausimai nesusijęs su gynyba. Kibernetinis saugumas tiesiogiai susijęs su, su gynyba, tai ne tik vidaus rinkos klausimai. Taip pat svarbu netrukdyti valstybėms sudaryti tiesioginių dvišalių susitarimų su trečiosiomis šalimis. Akivaizdu, kad ši iniciatyva yra minimalaus harmonizavimo, nes kai kuriams valstybėms reikės griežtesnių, kategoriškesnių priemonių. E, pranešėja teisingai kalbėjo apie pasitikėjimą, kad pasitikėjimo bendro naudojimo sistemose reikia. Mums reikia numatyti, kaip keitimasis informacija veiks praktiškai, kad verslo įmonės nebijotų keistis informaciją sistema turėtų veikti ir nebėgti iš paskos pokyčiams rinkoje, bet eiti prieš juos. Ačiū poniai Ford. Dabar pradėsiu atviras diskusijas, gali dalyvauti visi norintys nariai ir kalbėti dvi minutės pirmiausia. Ponas Cukulas. Ačiū pirmininkė. Komisija gerokai pasistengė parengdama šį pasiūlymą. Jis atitinka valstybių narių lūkesčius ir teisingai sprendžia tam tikrus opius klausimus. Vis dėlto manyčiau, kad čia mes matome komisijos pateiktą tam tikrą kompromisą, o tai mažina šio pasiūlymo veiksmingumą. Vienas dalykas yra biurokratija, kibernetinis saugumas, kibernetinis karas, tai, sakyčiau, skambios klišės ir vien jas vartojant, apie tai kalbant, mes saugumo, saugaus tinklo ES nesukursime tekste aiškinamasi, kur prasideda kibernetinis saugumas, kuris baigėsi ir prasideda kibernetinis nusikalstamumas, kur yra valstybių kompetencija, o kur tarptautinė. Tačiau mažokai kalbama apie piliečių pasitikėjimą internetu. Panašu, kad tekstas suformuluotas iš komisijos požiūrio taško, tačiau mažai galvojama apie piliečius. Kasdienybė yra įvairios kibernetinės atakos prieš verslo įmonės, tarptautinės kompanijas. Tai vyksta nuolat, vyko visai neseniai ir įmonės nežino, kaip apsiginti. O pasiekmės yra jau ne nacionalinio masto. Paminėsiu Vodafone įmonės atvejį Vokietijoje. 2 milijonai e, klientų prarado duomenis. JAV 2,9 milijonai klientų mobilaus operatoriaus prarado duomenis. Hakeriai sugebėjo prisijungti prie tinklų ir net kelis mėnesius vykdyti atakas. Štai toks kontekstas. Ir šitie komisijos priimti sprendimai yra naudingi tik pačiai komisijai, tik pačiai komisijai ir toms valstybėms, kurių saugumo lygis mažesnis, tačiau reikia galvoti apie pačius silpniausius, apie vartotojus. Ačiū. Pirmininkas, ponia Anars Dotir norėtų užduoti klausimą Britų delegacijai. Na, šito negaliu leisti, bet galiu paklausti ponios Ford, ar jis sutinka išklausyti jūsų klausimą. Jei ponia Ford sutinka išklausyti ponios Aners Dotir klausimą, tai suteiksiu jums žodį po pono Ilės. Pirmiausia, noriu paklausti ponios Ford. Na, žaliųjų šešėlinė pranešėja nesiklausė mano kalbos. Ji pakilo, nuėjo iki jūsų ir kalbėjo su jumis tol, kol aš kalbėjau. Na, nemanau, kad tai reikštų pagarbą mažesnių frakcijų atstovams. Aš išklausysiu klausimą, jeigu tai bus atsiprašymas. Pirmininkas. Na, vis dėlto pirmiausia, aš suteiksiu žodį ponui Ilves. Ponios ir ponai, pateiksiu porą struktūrinių komentarų. Čia kalbami dalykai nepriklauso šio komiteto kompetencijai, kadangi iš teksto išbraukta nepriklauso imko kompetencijai kadangi išbraukti keli paragrafai. Turime pagalvoti, kokios tiksliai nuostatos bus įrašytos į pranešimą. Antra, noriu pastebėti, kad IMKO pateikė 113 pakeitimų. Tai susijęs su valstybių narių nuomonėmis, jų ūkio ministerijų pastabomis. Tokia situacija turėtų pasikeisti. Reikėtų pasitikslinti, ką šio klausimu sako sutartys. E, todėl, kad dar iki šiol neaišku, ką reiškia savoka kritinė infrastruktūra. Ministrai žadėjo apibriežti šitą savoką tiksliau. Jei norime sutartyse tiksliau apibriežti šią savoką, tai verčiau būtų sutartyse kalbėti ir čia būtų kalbėti apie vidaus rinką, o ne apie kritinę infrastruktūrą. Dėl pramonės savanoriško dalyvavimo mane stebina tai, kad pramoniai tarsi nerūpi šitie klausimai, nerūpi jų klientų ir akcininkų saugumas. Imko siūlo išbraukti nuorodą į viešosios administracijos institucijas, e, programinės įrangos, techninės įrangos kūrėjus. Ir tai probleminis požiūris. Aš pasisakau už vidaus rinką. Aš norėčiau, kad į šį dokumentą būtų įtraukta kuo daugiau vidaus rinkos aspektų. Komisijai ir kitiems suinteresuotiems partneriams galime suteikti daugiau laiko šitai sistemai įsteigti. Negalime visko palikti pramonės rankose. Jeigu sutarsime, kad viskas vyksta savanoriškų pagrindų, tai tuomet turime numatyti kažkokią atsiskaitimo sistemą. Pažvelkime, kas vyksta JAV. Ten taip pat teikiama daug teisės aktų pasiūlymų šioje srityje ir Europos kompanijos yra suinteresuotos. JAV teigia, kad ko gero rinksis savanorišką metodą, tačiau tam reikia aiškaus apibrėžimo. Reglamentavime turėtų dalyvauti ir akcininkai. Akcijų biržų Valdytojai JAV teigia, kad metinės ataskaitos turėtų aiškiai nurodyti, kokiu nuostoliu patirta konkrečiai dėl kibernetinių nusikaltimų. Ir čia aš grįžtų prie anerzot ir klausimo, kodėl 4 milijardai nuostolių neatsispindi finansinėte ataskaitose. Na, tai sudėtingas klausimas. Čia reikėtų į viską žiūrėti vidaus rinkos požiūrių, nes kitaip įsivelsime į karą tarp komisijos ir valstybių narių. Na dabar leisiu poniai Andersdotir užduoti klausimą, o jūs galite pati apsispręsti, ar jūs atsakyti ar ne. Kodėl leidžiu užduoti klausimą? Todėl, kad ponia Andersdotir priejo prie manęs paklausti manęs, ar galiu užduoti klausimą. Ji tikrai nebuvo prieijusi prie manęs pasiplepėti. Dabar žodis ponė Aneždorė. Ji neklausė mano kolegės pirmininkė ir aš noriu dėl to išreikšti nusiskundimą. moterys e, turi e, labai gerus sugebėjimus atlikti kelis darbus vienu metu. Leidžiu Jums pateikti klausimą ir prašau trumpai. Suteikėm žodį, jūs apsispręskite, ką norite sakyti. Aš atsiprašau, kad aš pasirodžiau tarsi ne, nepagarbiai besielgiant, aš tikrai taip nenorėjau. 500 milijonų svarų sterlingų Junktinė karalystėje investuojama atlikti kibernetiniams išpoliams. Kaip jūs įsivaizduojate, kad ES e, piliečiai, kurdami bendrą rinką, turėtų jaustis e, ramiai, kaip galėtų pasitikėti e, jūsų karinė veikla? Karinės struktūros nėra ta vieta, kuri tu, apie kurią mes turėtume kalbėti. Ar norite atsakyti šį klausimą? Gerai. Dabar suteiksiu žodį komisijai, ponui Kalvinui, trims minutėms. Dėkuoju. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Jums už gana plačią paramą. Kai kurie dalykai turi būti paaiškinti mm, mūsų nuomonė, o dėl kai kurių mes galime dėrėtis. E, svarbiausius punktus paminėsiu, nes neturime daug laiko. Pasitikėjimas tai yra labai svarbus elementas, tai yra viena iš priežasčių, dėl kurių komisija pasiūlė šią direktyvą, kad užtikrintų pasitikėjimą visose valstybėse nese tarp visų suinteresuotų asmenų, baigiant kurti bendrą skaitmenį rinką Europoje. Dėl direktyvos taikymos ryties mes um, norime būti kaip galima mažiau biurokratiški ir kaip galima veiksmingiau dirbti pasitelkdami dabartinės struktūras šalyse egzistuojančias ir neprimesti naujų struktūrų. Taip pat turime užtikrinti e, bendrą minimalų lygį, užtikrinant tinklo ir informacijos saugumą. Aš iš diskusijos supratau, kad daugiausiai kritikos susilaukė rinkos operatorių klausimas, kam reikėtų taikyti teisinės prievalės. Aš vertinu pono Eiler e, pastabas dėl e, ypatingai svarbios infrastruktūros, tačiau e, direktyva turėtų apimti plačiau ne tik tokias struktūras, reikėtų kalbėti apie svarbiausias interneto bendrovės, kurios vaidina asmenį vaidmenį dėl savo egzistavimo, e, kuriant mūsų politinius tikslus siekiant jų, tai yra skaitminė darbo tvarkė, bendroji skaitminė rinka ir e, tos bendrovės e, dėl savo egzistavimo ar paslaugų yra labai svarbios, kuriant informacinę visuomenę ir jos labai svarbios mūsų ekonomikai. Mes šią direktyvą norime sukurti vienodas sąlygas visoms veik bendrovėms. Jau kai kurie telekomo operatoriai turi laikytis tam tikrų reikalavimų susijusių su šia direktyva Daugelis interneto bendrovių, kurios dabar atsiranda ar gal atsiras ateityje, taip pat galbūt galės pasiūlyti panašių paslaugų ir dėl to jas reikėtų įtraukti direktyvos apriepti, kad būtų taikomas vienodos sąlygos visiems. Ačiū Jums uždėmesi. Dėkuoju. Pone Fort, Jūs norit pasakyti, norėčiau sureaguoti Jūsų klausimą. Uh, Jūs labai aiškiai pasakėte, kad jūsų nuomonė šis klausimas yra vidaus reikalų, o ne gynybos klausimas, bet jūs grįžtate ir e, teikėte klausimą man įtre komitetui apie Junktinės karalystės gynybos politiką. Štai nėra šio komiteto ar parlamento kompetencijos rytis. Jeigu norite Galbūt norėtumėte pateikti tokį klausimą, tai darykite tą raštu Britanijos vyriausybės atstovui ir aš esu tikra, kad jis bus perduotas mūsų vyriausybės nariams atsakingiems už tai. Aš manau, kad yra šiame klausime kai kurių dalyjų ir komisija apie tai kalba, kur e, gali kilti problemų internete. Tai yra techniniai klausimai, e, žmonių klaidos ir piktavališki išpoliai. Dėl to labai svarbu atsižvelgti į visas šias galimas silpnas vietas, bet jūsų, jeigu jūs tikrai norite sužinoti apie Junktinės karalystės politiką, tai suformuokite savo klausimą raštu. Aš tikrai, būdama šio komiteto narė, negaliu jums į jį atsakyti. Tas klausimas bus perduotas atitinkamiems mūsų vyriausybės nariams. Dėkuoju dabar žodis pranešėjai apibendrinti. Labai ačiū pirmininkė, labai ačiū matome, kad diskusijos bus įdomios, kad bus gana aistringos ir tai yra labai gerai. Aš norėčiau pasakyti ką, kas yra galbūt akivaizdu, bet tai kelia tam tikro nesupratimo, nesupratimo. E, internetas yra susijęs su mumis, mumis visais, tai yra pramonės e, dalykas, jis gali paveikti nu, mūsų saugumą, Vatikanas yra, taip pat naudoja internetą. Ir mes turime mm, galvoti, kokia bus mūsų komiteto perspektyva. Tik internetas, su internetu yra susiję visi. Dėl to tai yra taip svarbu. Ir dėl to E, turime prisiminti, kokį poveikį jis turi žmonijos plėtoti. Dabar e, apsikeitėme nuomonėmis pirmą kartą ir išgirdome nemažai nuomonių, pastebėjimų. Jie buvo įdomus, praturtinantis. Šešiems penšies Kaltinas kalbėjo apie pranešimų perdavimą. Ponas Kroismanas, ponia Ford kalbėjo apie tai, kad turime mm, peržiūrėti taikymo mastą. Yra klausimų ir problemų dėl pasitikėjimo. Tai, kas sakė ponas Eileris. E, verčia mane padaryti tam tikrą išvadą. Jisai, kad visi turi teisę dalyvauti. Man atrodo, kad įdomu būtų pasvarstyti, kokie yra šio pasiūlymo elementai, kurie gali užkirsti kelią dalyvauti. Pavyzdžiui, e, sąrašai, probleminiai sąrašai. ir reikalavimas užtikrinti dviejų krypčių dialogą. Mes turime užtikrinti dalyvavimą visuose įmanomuose sektoriuose ir baudžiamojo pobūdžio elementai, kaip kad sąrašai tam tikrų problemas kenčių subjektų ar reikalavimas uh, užtikrinti informacijos rautą dviem kryptims, kaip tam tikra paskata. Aš bandysiu įtraukti tuos visus elementus. Atsižiūrėjome komisijos nuomonę dėl to, kodėl reikėtų akcentuoti tam tikrus elementus. Galbūt ta Go būtų galima padaryti konstatuojama dalyje, o ne pačiuose straipsniuose. Labai ačiū dar kartą, buvo labai įdomi diskusija. Ačiū poniai Kastirė, dabar turime skubėti. Kitas pranešimas, varėra pranešimas. 20 minučių turime šioms diskusijoms, tai reiškia, kad balsavimas prasidės 15 minučių po ketvirtos valandos. Dėl ankstesnio klausimo turiu pasakyti, kad pateikti pakeitimus galima iki lapčio 7 ketvirtadienio 12 valandos. Dabar e, žodis poniai Barerai. Ačiū pirmininkė, tai yra susijęs su e, mūsų rengiama nuomenė. E, šiame komitete labai daug kartų apie tai kalbėjome. Kalbėjom apie tai, kaip užtikrinti, kad ES sukurtų palankesnę aplinką įmonėms e, veikti atsirandančioms naujoms įmonėms. Ir e, suformulau keletą punktų. E, pirmiausias dalykas yra susijęs su įmonių pačių veikla ir su ES veikimu, nes esame prieimę daugybę priemonių, bet e, jos ne visuomet yra veiksmingos, kadangi uh, E, neužtikrino jos, kad politikos priemonės būtų suderintos prieimus tuos teisės aktus. E, nuomonėje siūloma e, suderinti reikalavimus, mažintis biurokratiją, kurti tinklus, didinti galimybės, taip pat užtikrinti daugiau kapitalo investicijoms. E, nes žinome, kad labai sunku yra gauti finansavimą. E, mes apgalėstaujame mm, dėl e, problemų su kosme problema, pro, programa. Taip pat pagrindų Daugiametė programa turėtų daugiau būti pagal jas priemonių skirta skatinti įmonių veiklai. Ir mes taip pat norime akcentuoti, kad svarbu ugdyti e, verslo kultūrą ir kad, tai, kad rizika yra veiklos dalis. Reikia užtikrinti tarptautinę paramą įmonių veiklai. E, taip pat kalbam apie tai, kad viešai sektorių galima įtraukti į e, konkursus organizuojamus. Siūlau pateikti pakeitimus. E, ši nuomonė nėra ilga, bet ji labai svarbi. Galbūt dar galima pateikti pakeitimų, kad būtų galima mm, ją pagerinti. Ir tikiuosi, kad kolegos ir šiandien pasisakys šio klausimu ir pateiks pasiūlymų, pakeitimų. Ponas Sukalas. Dėkoju pirmininkė, aš norėčiau pasakyti, kad Manau, jog šis pranešimas yra labai svarbus. Aš nuoširdžiai tikiu, kad mūsų komitetas turėtų būti aktyvesnis, labiau ambicingas, siekdamas E, derinti įvairias pastarųjų metų iniciatyvas, kurios leistų mūsų bendrovėms lengviau funkcionuoti, pirmiausia, mažoms ir vidutinėms įmonėms, kad būtų galima užtikrinti inovacijų dėgymą, kokybiškas darbo vietas e, dabartinėje e, žinių ekonomikos epochoje global, globaliame pasaulyje. Mes matome mes turime siekti augimo, mažinti darbo vietą ir dabar turėdami tiek daug bedarbių turime prisiminti, kad mūsų um, visuomenės modelis nebus gyvybingas ateityje, jeigu neprimsime būtinų priemonių dabar. Mano šalis turi nepaprastai daug išsilavinusių žmonių, Graikijos istorija tie žmonės, dabartinės kartos jaunuoliai yra. Uh, labiausiai išsilavinę negu bet kada anksčiau, bet 60 procentų jaunų žmonių neturi darbo ir tai reiškia, kad vyksta protų nutekėjimas, o tai nepalankiai atsilieps mūsų augimui ateityje, bet tai vyksta ne Graikijoje, bet ir daugelį kitų šalių. Namų ūkiai valstybės yra investavę didžiulės lėšas, e, siekdami išlavinti, apmokyti jaunus žmonės, kurie turi magistro e, diplomus, e, apginė yra daktaro disertacijas bet dabar jie randa menkai apmokamą laikiną darbą ieško jo visoje Europos Sąjungoje. Mes e, nekuriame tokiems žmonėms tradicinių darbo vietų. Pavyzdžiui, dėlėse bendrovėse, viešame sektoriuje e, e, mokymo, švietimo įstaigose reikia užtikrinti, kad būtų sukurtos tos darbo vietos jiems. Mes turime užtikrinti mes galime pasirinkti tradicinį požiūrį ar skaitmeninį požiūrį, turime galvoti, kaip uh, užtikrinti uh, pradžią verslui, kad žmonės neturėtų vykti į silicio slėnį, uh, norėdami pasiekti ko nors, kad jie galėtų tą padaryti Europos Sąjungoje. Mes taip pat turime plėtoti tuos sektorius, kur skaitmenės technologijos yra e, stiprios, taip pat turime plėtoti kultūros, paveldos sektorius ir naujas, naujų įmonių kūrimasi. E, buvo pastaraisiais metais skirta nemažai lėšų šioms setims, o dabar turint naujas skaitmės priemonės, tinklo, kompiuteriją, e, Mm, mes mm, mažiau lėšų galim, turime skirti mm, toms sritims. Turime programų Kozme Horizontas 2020 ir mes dėje tų programų nepakankamai finansuojame, kad jos galėtų ką nors iš esmės pakeisti, bet mes turime galvoti, kaip uh, neįkvoti jaunų žmonių talento. Mes turėtume sudaryti sąlygas jiems kurti bendras, naujas bendrovės ir naujas darbo vietas. Toliau ponas Kroitsman. Ačiū, kalbėsiu trumpai. Pranešėja parengė puikų pasiūlymo tekstą. Jame apžvelgė visus svarbiausius dalykus noriu e, pakomentuoti C pastraipą, kur kalbame apie priemonės skirtas skatinti verslumą. Tai nedidelis sektorius, jam skirta tik 2,5 procento kosme programos biudžeto. Manau, kad MVI iškilanti pro, svarbiausia problema yra uh, prieiga prie finansų. 60 procentų visų programos lėšų tam ir skirta. Paramos koordinavimas visais lygmenimis yra mums visiems bendras siekis. Tačiau manau, kad minima per toli, bandant įtraukti ir vietos lygmenį, bus per daug sudėtinga koordinuoti priemonės dar ir vietos lygmenių. E, jaunos novatoriškos įmonės turi susilaukti paramos, reikia nepamiršti ir e, jau dirbančių įmonių, kurios nori dėkti novatoriškas iniciatyvas. Internetas mm, yra potencialiai potencialas įmonėms atskleidžia daugybę galimybių. Tai reikia skatinti tarp valstybinių paslaugų teikimą, mažinti e, biurokratijas, dar labiau atverti paslaugų rinką, nes taip nori, užtikrinsime konkurencingumą augimą ir išsaugosime darbo vietas. Ačiū toliau, ponas Lambert, žaliųjų vardu. Jūs nenorite pasisakyti, puiku. Toliau, ponė Ford. Ačiū. Tai tikrai labai svarbus pranešimas. Kalbėjote, kaip svarbu mažinti biurokratiją. Komisija dirba su mažomis ir vidutinėmis įmonėmis, bandydama išsiaiškinti, kokios, kokie e, joms e, teisės aktai yra labiausiai biurokratinių kliūčių keliantis. Ir e, reikia toliau kažką daryti, kad būtų ir sumažinta ta biurokratija. Čia kalbam, reikėtų kalbėti apie konkrečius veiksmus e, ir keisti tuos teisės aktus, kuriuos išvardino įmonės ir kurios, kurie jų nuomonė yra biurokratiškiausi. Europos Sąjunga turimtis iniciatyvų ir užtikrinti geresnę prieigą prie finansų, bet mes turime uh, paremti valstybės narės, kurios bando užtikrinti geresnės galimybės mažoms ir vidutinės įmonėms gauti finansus. Taip pat reikia e, raginti ir privatų sektorių e, tapti aktyvesnių. Ir iš tikrųjų, kai kurios šalis imasi veiksmų, pavyzdžiui, paskutinėmis žiniomis Airija tampa aktyvesnė. E, Jungtinėje karalystėje apie milijonas naujų darbo vietų sukurta privačiame sektorėje. Pas, per pastarosius metus susikūrė 300 verslo inkubatorių. Komisija turėtų laikytis savo siekio uh, E, renkti geresnius, e, nebiurokratiškus, sumanesnius teisės aktus ir mažinti biurokratiją, kurios yra prikurta per daug. E, imkime pavyzdį iš tų šalių, kurios dirba gerai. Nepamirškime panaudoti privataus sektoriaus potencialo, pasitelkime viešojo sektoriaus finansavimą. Tikrai norisi konkrečių veiksmų. Ir reikėtų garsiai ir aiškiai pasakyti, ar mūsų komitetas nori balsuoti dėl darbo laiko direktyvos, nes tai yra vienas iš svarbiausių e, teisės aktų. Ar mes norime, kad ES įgytų kompetenciją šioje srityje, ar, ar mes norime, kad MVI mus palaikytų. Ačiū, ponė Ford, toliau ponas Vidal Kvadras, vieną minutį. Ačiū, pirmininkė. Reikėtų padėkoti poniai Ferreirai už gerą nuomonės pasiūlymo projektą. Jie akcentuoja svarbius dalykus, kalba apie esminį interneto vaidmenį ne tik e, re reklamavimui, bet taip pat ir e, e, kaip galimybę susirasti finansavimą mažoms ir vidutinėms įmonėms, akcentuoja, kad valstybės narės turi skatinti partnerysčių steigimą, tarp viešo ir privataus sektoriaus ir ji labai teisingai mums primena, kad pameistrystės programos gali padėti ką tik baigusiam mokyklą jaunimui įgyti įgūdžių. Manau, kad kom, mūsų komiteto nuomonėje reiktų pabrėžti, kad mes norime skatinti verslumo dvasę nuo, nuo pat jaunų dienų ir norime, kad darbo vietas kurtų verslas, o ne valstybinės įmonės, viešojo sektoriaus lėšomis finansuojamos įmonėms. Taip pat turime išklausyti tų, kurie vadovauja mažoms vidutinėms įmonėms. Ir turime nepamiršti, kad šios įmonės yra Europos pramonės stuburas. Ačiū toliau, ponas Prodi, vienai minutiai. Ačiū. Kalbėsiu trumpai, nes tai nepaprastai svarbi tema. Visų pirma, galimybę gauti kreditą. Ja mažoms vidutinėms įmonėms reiktų ištikrinti. E, Galimybė gauti reikalingą informaciją, taip pat e, galimybę gauti patentą. Manau, privačios ir viešo sektoriaus partnerystės bendros įmonės e, labai sėkmingai kuria darbo vietas, ypač aukštųjų technologijų srityje. Taip pat noriu pabrėžti, kad turime e, labiau išsamiau analizuoti e, įmonių socialinę atsakomybę, privačių įmonių socialinę atsakomybę, nes galimybė kurti ir išlaikyti darbo vietas yra vienas iš aspektų, kuriuos reikia įvertinti. Ne tik, ne, ne tik į pelną. Ir, ir tai yra mūsų įmonėms teikiamos pagalbos uh, sudėtinė dalis. Ačiū toliau, ponia Ulfskog. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau vis pirma padėkoti e, kolegiai. Yra eh, små företag eh, att kunna verka och utvecklas i, inom EU. Mes turime skatinti mažas ir vidutinės įmonės plėtotis. E, tačiau mes dar nepadarėme vieno dalyko, nesukūrėme erdvės zonos skirtos mažoms ir vidutinėms įmonėms. Joje galėtumėme taikyti kai kurias išimtis, konkrečias nuostatas, pavyzdžiui, dėl darbo laikų ir darbo sąlygų. Jau pirmoje savo pasiūlymo pastraipoje ponė Barė akcentuoja, kad e, socialinė atsakomybė tai yra e, kolektyviniai, kalbama apie kolektyvinius susitarimus, darbo laiką. Ir tai yra pamatinės teisės, Ir tai turėtų būti viena iš pagrindinių teisų, užtikrinama žmogų, pačia mažoje ir didesnėje įmonėje. Niekada nuo šio principo negalime nukrypti. Yra e, buvę e, parlamente pranešimų, kur, kuriuose kalbama apie tai, kad e, maž, maž, mažoms ir vidutinėms įmonėms reikėtų taikyti išimtis ir kad esą uh, tų įmonių darbuotojams iškyla rizika, kuri neiškyla žmonėms dirbantiems kitose įmonėse, tačiau e, tam tikrai negalime pritarti. Pirmininkas dabar komisijos vardu ponas Korberg. Ačiū. Trumpai dėl pramoninės politikos e, tinkama aplinka įmonėms. E, vertinant viską, viską iš pramonės politikos perspektyvos, tai svarbiausia sukurti sąlygas, kuriomis įmonės galėtų būti konkurencingos, išnaudoti e, e, gebėjimus inovuoti, e, kitus gebėjimus ir taip spręsti nedarbo problemą paskutinėme komunikate dėl pramonės politikos akcentuojame keturis ramsčius, apie kuriuos kalbama ir šiame pranešime ir taip pat šiandienos diskusijose, prieiga prie finansų ir taip pat e, žinios ir įgūdžiai tarp jų. Dabar esame įgyvendinimo etape ir siekiame tą politiką dėkti praktiškai kalbant apie įgyvendinimą, komisija, bet ir valstybės narės bei regionai turi nemažai padirbėti. Todėl mes nuolatos kalbamės su jais įvairiuose forumuose, taip pat svarsydami ir sanglaudos fondų panaudojimą ateityje. Svarstome, kaip tie fondai galėtų prisidėti prie konkurencingumo ir pramonės augimo skatinimo. Baroso savo e, pranešime apie padėtį sąjungoje akcentavo, kad reikia toliau gerinti pramonės politiką. Dabar tuo ir užsimame. Rengiamės e, Europos vadovų tarybai vyksiančiai kitų metų vasario mėnesį, kur bus kalbama apie pramonės politiką. Buvo minėta biurokratija šį klausimą mm, sprendžiame jau daugelį metų, siekdami užtikrinti geresnį reglamentavimą. Kaip žinote, šiais metais mes pradėsime vertinti atskirus sektorius, vertinsime juose galiojančias taisyklės ir kaip jos veikia konkurencingumą, bandysime gerinti sąlygas. Ėmėmės e, naftos perdirbimo gamyklų sektoriaus ir aliuminio sektoriaus. Ir komisijoje, čia komisijai tenkanti užduotis e, mažinti biurokratiją tokiu būdu. Galiausiai žodis pranešėjai apibendrinti viską. Noriu padėkoti visiems, nes manau, kad viso, visi jūs einate tą pačią kryptimį. Manote, kad užimtumas yra svarbiausias dalykas. darbo vietų kūrimo požiūrių mes einame per dykumą. Kitas svarbus dalykas – galimybė gauti finansavimą įmonėms. Visi, visos pastabos buvo tikrai subalansuotos ir manau, kad jos po to patobulins pranešimą. Ačiū, sako pirmininkas, e, pakeitimus reikia įteikti iki antradienio 15 valandos. Dabar prasidės balsavimas ir pradėsime e, balsuoti po dviejų minučių. Point of Order, Mr. Rubik. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Ja. Uh, Herr Vorsitzender. Dėl darbo tvarkos. Ponas Rubik. Pirmininkė, turiu prašymą. Svarbu tinkamai suplanuoti balsavimo laiką. Ar galite nurodyti tiksliai nuo dabar iki kitų metų gegužės, kada bus balsuojama, kad suplanuotume savo dalyvavimą. Pirmininkas, mielai tai padarytume, bet tai priklausys nuo to, kiek kalbės kalbėtojai, kokia bus trukmė. Dabar balsavimas. balsuoti dar veikia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 Hercog nori pasisakyti dėl pirmojo dokumento. Taip, prašau žodinio pakeitimo. Aš kalbu apie kompromisinį pakeitimą numeris 12. Žodį mei noriu keisti, žodžiu šiau. Tai būtų 23 straipsnio pirma dalis. Pirmininkas prie to grįšime vėliau, papunkčioj, keturi nariai. Jei keturi nariai prieštaraus, negalėsime atsižvelgti jūsų pageidavimą, tačiau papunkčiui pasieksime tą straipsnį. Dabar dėl darbo tvarkos nori kalbėti ponia Anders Dotir. Pirmininkė, prieš šį balsavimą norėčiau pasakyti, kad autentikavo paslaugų teikėjų patikimumas šitas tekstas nepadidins. E, naudos vidaus rinkai nesuteiksime, kaip tik atversime vidaus rinką užsienio kartelėms. Norėčiau įspėti kolegas, kad gerai pagalvotų prieš gautinį balsavimą dėl šio dosie. Ačiū Jums už nuomonę. Dabar dėl pirmojo kompromiso, kas už prieš susilaikė priimta. Antras kompromisas už prieš susilaikė priimta. Trečias kompromisas, kas už prieš susilaikė priimta. Pakeitimas nuo 1.11 iki 1.14, kas už prieš susilaikė, atmesta. 12 ir 16 pakeitimai, balsuojame kartu, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 1.15, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 1.16, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 26. Kas už prieš susilaikė priimta. 117. Kas už prieš susilaikė. Kol kas neaišku, balsuokime elektroniškai, pradedame. Vote is closed. I can't see where the vote is closed. Baigiame balsuoti. Atmesta. Toliau 118, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 119, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 120, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 121, kas už, prieš susilaikę priimta. Toliau 129. Kas už? Prieš susilaikę atmesta. 18. Norite patikrinti? Pradedame balsuoti. Tai 129 pakeitimas. Balsuojame elektroniškai. Baigiame balsuoti. Dvidešimt vienas už, devyniolika prieš, priimta. Šimtas trisdešimtas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 131 kas už prieš susilaikė atmesta. 16 kas už prieš susilaikė atmesta. 19 kas už prieš susilaikė atmesta. 35 kas už prieš susilaikė priimta. 139 kas už prieš susilaikė, atmesta. 16. Norite tikrinti 139 elektroniškai. Pradedame balsuoti dėl 139. Baigiame balsuoti. Atmesta. Toliau 16. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Ketvirtas kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 159. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Tikriname 159. Pradedame. Baigiame balsuoti. Priimta. 171. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. Penktas kompromisas, kas už prieš susilaikė priimta. 191, kas už prieš susilaikė atmesta. 192, kas už prieš susilaikė. Turime patikrinti Elektroniškai balsuojame dėl 191. Baigiame balsuoti. Atmesta. 58. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 193. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Šeštas kompromisas. Kas už? prieš susilaikę priimta. 24. Kas už prieš susilaikę priimta. 27. Kas už prieš susilaikę atmesta. 28. Kas už prieš susilaikę atmesta. Pirmas kompromisas. Kas už prieš susilaikė priimta. Antras kompromisas, kas už prieš susilaikė priimta. Pakeitimas 226 ir 71, jie kartu kas už prieš susilaikė priimta. Trečias kompromisas, kas už prieš susilaikė priimta. 45 pakeitimas, kas už prieš susilaikė priimta. 46, kas už prieš susilaikė priimta. Penktas, e, ketvirtas kompromisas, kas už prieš susilaikė priimta. 35, kas už prieš susilaikė priimta. Penktas kompromisas, kas už prieš susilaikė priimta. Šeštas kompromisas, kas už prieš susilaikė priimta. Du aštuoni aštuoni, kas už prieš susilaikė atmesta. Septintas kompromisas, kas už prieš susilaikė priimta. Pakeitimas 91, kas už prieš susilaikė priimta. Aštuntas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė priimta. Devintas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė priimta. 95 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė priimta. Dešimtas kompromisas, kas už, prieš, priimta. 351 ir 103, kas už, prieš, priimta. Vienuoliktas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė priimta. Dabar ponia Ulskok gali pateikti žodinį pakeitimą. Ačiū. Norėčiau siūlyti žodinį pakeitimą. Teksto dalį may be gali būti Ir vietoj to 23 straipsnio pirmoje dalyje rašyti shall be turi būti. Ačiū. Ar kas nors prieštarauja? Prieštaravimų nėra, todėl balsuokime dėl 12 kompromiso su oriniu pake... žodiniu pakeitimu. Priimta. 74. Kas už? prieš susilaikė priimta. 13 kompromisas, kas už, prieš priimta. 14 kompromisas, kas už, prieš susilaikė priimta. 15 kompromisas, kas už, prieš susilaikė priimta. 16 kas už, prieš susilaikė priimta. 17 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė priimta. 407, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 408, kas už, prieš, susilaikė. Turime patikrinti elektroniškai. Balsuojame dėl 408, pradedame. Baigiame balsuoti. Priimta. 409. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 410. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 411. Kas už? Prieš. Susilaikė atmesta. 412. Kas už? Prieš. Susilaikė. Norėčiau patikrinti elektroniškai. Tai 412 pakeitimas. Pradedame. Baigiame balsuoti. Priimta. 26 už 15 prieš. 18 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 19 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 426, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Jūs norite patikrinti 426 elektroniškai. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. Toliau 428 ir 139. Balsuojame kartu, kas už, prieš, susilaikė. Atmesta. 429. Norite patikrinti 428 ir, ir 139. Pradėjome balsuoti elektroniškai. Baigiame balsuoti. Priimta. 429. Kad prieš. Susilaikė. Atmesta 20 kompromisas kas už prieš susilaikę priimta 4, 34, kas už prieš susilaikę. Turime patikrinti elektroniškai. 434 balsuojame. Baigiame balsuoti. Primta. 435 kas už prieš susilaikė priimta 21 kompromisas kas už norite patikrinti elektroniškai 435 balsuojame baigiame balsuoti priimta. 21 kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė. Priimta. Pakeitimas 438. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 442. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Kompromisas 50. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Pakeitimas 445. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Toliau. Kompromisas 7. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. apgailestauju, bet turime grįžti prie 59 ir 147. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 447. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 448. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 449, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Septintas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antras kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 52, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 53, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 54, kas už, prieš, susilaikė atmesta 55, kas už, prieš, susilaikė atmesta 56, kas už, prieš, susilaikė atmesta 59, kas už, prieš, susilaikė priimta 61, kas už, prieš, susilaikė atmesta sakyčiau, primta. Turime patikrinti. 61. Pradedame balsuoti. Baigiame. Priimta. Aštuntas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė priimta. Devintas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė priimta. Dešimtas kompromisas, kas už, prieš susilaikė priimta. 67 kas už prieš susilaikė atmesta. Pirmas pakeitimas kas už prieš susilaikė pri... atmesta. Penktas pakeitimas kas už prieš susilaikė priimta. Šeštas pakeitimas kas už prieš susilaikė priimta. 22 kompromisas kas už priimta. Aštuntas kas už, prieš susilaikė priimta. Penktas kas už, prieš susilaikė priimta. Kompromisas 2a susilaikė priimta. Dešimtas kompromisas kas už, prieš susilaikė priimta. 71 kas už, prieš susilaikė priimta. Trečias kas už, prieš susilaikė priimta. 11. Kas už prieš susilaikė priimta. 72. Kas už prieš susilaikė priimta. 12. Kas už prieš. Kelkite rankas, prašau. Kas už prieš. Didelė dauguma priimta 73. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Septintas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 23 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Penktas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 75, kas už, prieš, susilaikė. Atmestas 24 kompromisas, kas už, prieš, priimta. 9, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 79, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 80, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 81, kas už, prieš, atmesta. 82, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 83 kas už prieš susilaikė atmesta. 10 kas už prieš susilaikė priimta. 84 kas už prieš susilaikė atmesta. 11 kas už prieš susilaikė priimta. 85 kas už prieš susilaikė atmesta. 89 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 90 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 15 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 92 kartu su šeštu, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 8 kas už, prieš, už, prieš. Turime tikrinti elektroniškai, tai aštuntas pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. 93. Kas už? Prieš susilaikė priimta 17, kas už prieš susilaikė priimta 94, kas už prieš atmesta. Dabar turime balsuoti dėl visų pakeitimų. Tai galutinis elektroninis balsavimas. Pradedame. Baigiame balsuoti. Priimta 37 balsais. Dabar balsuojame dėl teisės akto rezoliucijos. Pradedame. Baigiame balsuoti. 30 7 balsai už, 4 prieš, priimta. Ir balsuojame dėl tarp institucinių dėrybų. Tam mums reikia absoliučios balsų daugumos, tai būtų 39 balsai už, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. 35 balsai už, 4 prieš ir 2 susilaikė. Mano balsą, nes ne tą mygtuką paspaudžiau pirmininkas, bet šiaip ar taip daugumą turime. Sveikinu. Next is the Castillo on cloud, on cloud computing. The next voting is the uh, Toliau balsuosime dėl Pilar del Castillo pranešimo dėl nuotolinės kompiuterijos. Dvidešimt trečiasis pakeitimas su žodiniu pakeitimu, kas už, prieš, susilaikė priimta. 24 už, prieš, susilaikė priimta. 26 už, prieš, susilaikė, atkrenta, atmestas 27 už, prieš, susilaikė, priimtas, 28 už, prieš, susilaikė, priimtas, 29 už, gerai pasitikrinkime dėl 28. Tikriname 28. Prašom balsuoti. Baigiame. Klaida, sako pirmasis, prašau. 29. Kas už? Prieš. Susilaikė. Primtas. 30. Su žodiniu pakeitimu. Už. Prieš. Susilaikė priimtas. 31 už, prieš, susilaikė priimtas. 32 už, prieš, susilaikė priimtas. 33 už, prieš, susilaikė priimtas. 34. Norite pastikrinti dėl 33? Ar 34? Tuoj, tuoj, sako pirmininkas. Galime pasitikrinti dėl 23, jeigu norite. Kas? 34 už prieš. Aiškia balsų daugumą atmestas. 35 už prieš. Susilaikė. Atkrenta atmestas. 36 už prieš. Susilaikė. Priimtas. 37 už prieš prieš, susilaikė, priimtas. 38 už, prieš, susilaikė, priimtas. 40 už, prieš, susilaikė, priimtas. 41 už, prieš, susilaikė, atmestas. 42 už, prieš, susilaikė, atmestas. 43 D už, prieš, susilaikė, atmestas. Pirmasis kompromisas už, prieš susilaikę priimtas. 409 už prieš susilaikę priimtas. 50-51 kartu, kas už prieš susilaikę priimtas. 52 už prieš susilaikę priimtas. 53 su žodiniu pakeitimu, kas už prieš susilaikė atmestas. 54. Norite pastikrinti? Dėl 53 su žodžiu keitimu prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Aiškia balsų daugumas nes. 44 už prieš susilaikė priimtas. 54 buvo, 55 už prieš susilaikė priimtas, 56 už prieš susilaikė priimtas, 57 už prieš susilaikė atmestas, 58 už prieš susilaikė priimtas, 60 ir 61 kartu, 60 61 už prieš susilaikė priimtas, 62 už prieš prieš susilaikė priimtas. Pirmasis pakeitimas už prieš susilaikė priimtas, antrasis už prieš susilaikė priimtas, imko pirmasis už prieš susilaikė priimtas, imko antrasis už prieš susilaikė priimtas, trečiasis imko už prieš susilaikė priimtas, ketvirtasis imko už prieš susilaikė primtas, Imko penktasis už, prieš susilaikė primtas, trečiasis pakeitimas už, prieš susilaikė primtas, ketvirtasis už, prieš susilaikė primtas, antrasis kompromisinis, kas už, prieš susilaikė primtas, trečiasis kompromisas už, prieš susilaikė primtas, devintasis pakeitimas už, prieš susilaikė primtas, Dešimtasis už prieš susilaikę primtas. Ketvirtasis kompromisas už prieš susilaikę primtas. Keturioliktasis už prieš susilaikę primtas. Penkioliktasis už prieš susilaikę primtas. Šešioliktasis už prieš susilaikę primtas. Septynioliktasis už prieš susilaikę primtas. Aštuonioliktasis dalimis. Pirmoji dalis už prieš susilaikę primtas atmestas, antroji dalis už prieš sulaikę priimta. 19 už prieš sulaikę priimtas, 20 už prieš susilaikė priimtas 21, už, prieš susilaikė priimtas 22, už, prieš susilaikė priimtas 20, atsiprašau, Imko A konstatuojama dalis už prieš susilaikę priimta, B konstatuojama dalis už prieš susilaikę priimta, Imko C kas už prieš susilaikę priimta, Imko D už prieš susilaikę priimta, Imko F už prieš susilaikę priimta, G imko už prieš susilaikę priimta, Jūri 3 už prieš susilaikę priimta, 7 Jūri už prieš susilaikė atmestas, Jūri 13 už prieš susilaikė priimtas, Jūri 14 už prieš susilaikė priimtas, Lybė 2 už prieš susilaikė priimta. Lybė 4 antroji dalis. Už, prieš, susilaikė atmesta. Šeštoji lybė antroji dalis. Kas už, prieš, susilaikė priimta. Lybė devintoji antra dalis už, prieš, susilaikė atmesta. Lybė 14 už prieš susilaikę priimta, 15 Lybė už prieš susilaikę priimta, Lybė 19 už prieš susilaikę priimta, Lybė 21 už prieš susilaikę priimtas, Lybė 26 už prieš susilaikė priimtas, Lybė 27 už, prieš susilaikė priimta, Lybė 28 antroji dalis už, prieš susilaikė atmesta, Imko 2 už, prieš susilaikė priimta priimta, imko 8 už, prieš susilaikė priimta, imko 15 už, prieš susilaikė priimta, imko 19 už, prieš susilaikė priimtas, imko 22 už, prieš susilaikė priimtas, imko 24 už, prieš susilaikė priimta, imko 26 už, prieš susilaikė priimta, imko 29 už, prieš susilaikė priimta prieš susilaikė priimta, imko 30 už prieš susilaikė priimtas. Dabar paskutinis balsavimas, elektroninis, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. 41 už, vienas susilaikė. Sveikinu. Toliau balsuosime dėl Sartori pranešimo, dėl Europos GNSS agentūros. 47 pakeitimas už. Atsiprašau, sako pirmininkas. Jau visi dabar pasirengė. 47. Už. Prieš. Susilaikė. Atmestas. 5. Už. Prieš. Susilaikė. Priimtas. 48-49 kartu identiški, kas už, prieš, susilaikė, atmesti, 50 už, prieš, susilaikė, reikėtų pasitikrinti. 50 pakeitimas balsuojant. Balsavimas baigtas. Atmestas 15 už 24 prieš. Šeštasis už prieš. Sulaikė priimtas septintasis už prieš. Sulaikė priimtas aštuntasis už prieš, susilaikė priimtas, devintasis ir dešimtasis kartu už, prieš, susilaikė priimti, vienuoliktasis už, prieš, susilaikė priimtas, penkisdešimt pirmasis už, prieš, susilaikė priimtas, penkisdešimt trečiasis už, prieš, susilaikė atmestas, penkisdešimt ketvirtasis ir penkisdešimt septintasis kartu už, prieš, susilaikė priimti, 12 už, prieš, susilaikė priimtas, 13 už, prieš, susilaikė priimtas, 55 ir 69, kas už, prieš, sulaikė atmesti. 14 ir 23, kas už, prieš, sulaikė priimti. Biudžeto kontrolės pirmasis už, prieš, nematau rankų. Dar kartą, kas už, prieš, sulaikė priimtas. Antrasis biudžeto kontrolės, kas už, prieš, sulaikė atmestas. 53, 56 už, prieš, sulaikė priimtas. 16 už, prieš, susilaikė priimtas 17 už, prieš susilaikė priimtas 18 už, prieš susilaikė priimtas 19 už, prieš susilaikė priimtas 10 už, prieš susilaikė priimtas 21 už, prieš susilaikė priimtas 58 už, prieš susilaikė priimtas 22 už, prieš, susilaikė priimtas. Be 49 su žodiniu pakeitimu pranešėjas už, prieš, susilaikė priimta. 60 su žodiniu pakeitimu už, prieš, susilaikė priimta. 61 su žodiniu pakeitimu už, prieš, sulaikė priimti. 52 atkrenta, 24 toliau, kas už prieš susilaikę, priimta. Dar vienas e, biudžeto kontrolės trečiasis už prieš susilaikę, priimtas. 25 ir 40 kartu už prieš susilaikę, priimti. Pirmasis kompromisas už prieš susilaikę, priimtas. Antrasis kompromisas už prieš sulaikė priimtas, 28 pakeitimas už, prieš, sulaikė priimtas, trečiasis kompromisas už, prieš, sulaikė priimtas, 66 pakeitimas už, prieš, sulaikė atkrenta, atmestas 67 pirma dalis, už, prieš, sulaikė atmestas, antra dalis už, prieš, susilaikė atmestas. 68. Pirma dalis už, prieš, susilaikė atmesta. Antra dalis už, prieš, susilaikė atmesta. 30. už, prieš, susilaikė priimta. 31. už, prieš, susilaikė priimtas. Ketvirtasis kompromisas už, prieš, susilaikė priimtas. 34. Už, prieš, sulaikė priimtas. 35. Už, prieš, sulaikė priimtas. 36. Už, prieš, sulaikė priimtas. Kontrolės biudžeto 5. Už, prieš, susilaikė priimtas. 37. ir 38. kartu. Tas už, prieš, susilaikė priimtas. Šeštasis biudžeto kontrolės atkrenta. 39. Kas už prieš susilaikė priimtas. 41. 15. Už prieš susilaikė priimti. E, biudžeto kontrolės 7. Už prieš susilaikė atkrentas 42, 43 ir 44 su žodiniu pakeitimu. Kas už prieš susilaikė priimti. 73 toliau. Kas už, prieš, susilaikė atmestas. Biudžeto kontrolės 12, kas už, prieš, susilaikė priimtas. 13 už, prieš, susilaikė priimtas. 14 už, prieš, susilaikė priimtas. Pirmasis pakeitimas už, prieš susilaikė priimtas, antrasis pakeitimas už prieš susilaikė priimtas, ketvirtasis už, kas už, ketvirtąjį prieš susilaikė priimtas, trečiasis už prieš susilaikė priimtas. 45 atkrenta, nes ketvirtasis pakeitimas ką tik buvo patvirtintas. Trečiasis pakeitimas. Kas už? prieš, susilaikė, priimtas. 46 už, prieš, susilaikė, priimtas. Dabar elektroninis balsavimas dėl pakeitimų. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. 38 už, vieną susilaikė. Patvirtinta. Dabar keturi biudžeto komiteto pakeitimai rezoliucijai. Pirmasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė priimtas. Antrasis už, prieš, susilaikė priimtas. Trečiasis už, prieš, susilaikė priimtas. Ketvirtasis už, prieš, susilaikė priimtas. Balsuosime dabar dėl e, rezoliucijos su pakeitimais. Elektroninis balsavimas, prašom. Baigiame. 39 už vieną susilaikė. Toliau balsavimas dėl tarp institucinių dėrybų. Mums reikia absoliučios daugumos. Prašom balsuoti. Baigiame. 39. Už vieną susilaikė. Puiku, sveikinu pranešėją. Balsavimą jau baigiame. Dėkuoju už malonų dalyvavimą. Dabar Kopernikus programa. Vieną minutę tokią pertraukėlę padarysime, kad norintis galėtų išeiti iš salės. if you feel like discussing the votes. Jeigu norite aptarti balsavimo rezultatus, prašyčiau tai daryti už durų, nes mūsų dar, darbo tvarkė dar nebaigta. Okay, we can start the discussion on the Copernicus. Toliau kalbėsime apie Kopernikus programą ir žodį iš karto suteikiu pranešėjui iš APP, e poniai, ne, sako pirmininkas. Mm, iš tikrųjų, žodis ponui Prodi, socialdemokratų frakcijos, nes jis yra pranešėjęs, o patu pasisakys ponia Daty. Ačiū pirmininkė. pirmininkė, ponios ir ponai. E, ilgai lauktas reglamentas dėl Kopernikus programos pasiekė mus tik dabar. E, tai, pra, tai buvo dėl procedūrinių sunkumų bei vertimų. Komisijai reikėjo palaukti, kol baigsis uh, dėrybos dėl daugiametės finansavimo programos ir patvirtinti biudžetą e, Horizontas 2020 ir Galileo programoms prieš įmantis Kopernikus programos. Taip pat reikėjo išspręsti e, ko, kosmoso politikos finansavimo ir regla, reglamento klausimus. E, Ir todėl tą e, klausimą turime svarstyti skubos tvarką, nes jei dėl jo neprimsime sprendimo iki rinkimų, tai atsilieps visai programai, jos įgyvendinimui ir e, visai pramoniai šioje srityje ir žmonėms dirbantiems tose įmonėse. E, ne, nebus galima parengti naujų sutarčių, reikės anuliuoti kai kurias programas ir iš naujo peržiūrėti E, numatytą finansavimą. Negalime leisti biurokratijai diktuoti savo taisyklių, e, nes reikia laikytis tam tikrų terminų, pavyzdžiui, dėl e, palidovų gyvavimo laikotarpio ir jų veiklos laiko. Taigi, jeigu situacija ir šiaip yra sudėtinga šiame sektoriu, todėl ji taptų problematiška. Todėl raginu visus kolegas išgirsti šį raginimą dirbti skubos tvarka ir bandyti spręsti nesutarimus. Neturėtumėme e, nušluoti viso darbo jau nuveikto šiame sektoriuje. Šis rytis svarbi ir dėl darbo savo darbo vietų ir užtikrinant mūsų piliečių saugumą. Norėčiau dar kai ką pasakyti apie šios programos finansavimo ateitį. Aš pradėjau kampaniją, kad mm, finansavimas šiai programai išliktų daugiametėje finansavimo programoje. Mm, ir savo kampanijoje aš siekiau išlaikyti, užtikrinti tokį pat finansavimą, bent jau koks buvo patvirtintas paskutinėme reglamente. Ir nežiūrint daugybės tarybos patikinimų ir pažadų iš kolegų parlamente, paaiškėjo, kad Kopernikus programai mm, buvo planuojama sumažinti finansavimą iš biudžeto 35 procentais, nežiūrinti tai, kad e, kitoms programoms išlaikytas toks pat. Patvirtintas toks pat biudžetas. Jei komisija priims tuos sprendimus, kuriuos pateikė ir negirdėjau, kad taryba būtų paneigusi šiuos teiginius, tai, tai ta programa taps ES prioritetu. Tai būtų tikrai naudinga aplinkos saugai, žemės ūkiui, sveikatos apsaugai ir kitoms politikos sritims. Taigi, jeigu ši programa e, iš tikrųjų yra prioritetas, negalime toliau priešintis investicijoms, e, kurių stabilumas turi būti užtikrintas bent jau 15-20 metų laikotarpiu. E, toks yra būtinas investicijų gyvavimo laikotarpis, kad jos duotų apčiopiam rezultatų e, mokslo srityje. Todėl prieš. Mm, reglamento galiojimo pabaigą aš bandau užtikrinti, kad būtų patvirtintas stabilus finansavimas ir kad dėl to susitartų visi susiję e, veikėjai. Komisija patikė pasiūlymą, kuris e, skiriasi nuo uh, anksčiau teiktojo um, šiai programai, kuri anksčiau vadinosi e, pasaulinė stebėsenos programa. Bandžiau e, dabartinį pasiūlymą šiek tiek labiau suderinti su tuo ankstesniu pasiūlymu dėl GMES. Taip pat įtraukiau pasiūlymus dėl viešųjų pirkimų ir perkeltas nustatas iš Galileo e, reglamento, nes dėl šio reglamento susitarė visos trys valstybės e, visos trys es institucijos, taip pat e, tada atsižvelgiama į Europos kosmoso agentūros įgaliojimus. Esu įsitikinęs, kad būtent dėl to, kad ta programa yra bendrijos programa finansuojama iš ES mokesčių mokėtojų lėšų, kai e, primame sprendimus, kur investuoti tuos, tas lėšas e, vadybos, tą, tą programą vykdančių asmenų priežiūra turi apimti ir e, atsiskaitimo visuomeniai elementą. Taigi, kalbant apie Europos kosmoso agentūros vaidinamą vaidmenį. Reglame, į reglamentą įtraukiau tas pačias nuostatas, kurios egzistavo reglamente dėl GMES, tos pačios programos kitokių pavadinimų negalime versti piliečių mokėti antrą kartą už, duomenų, už duomenys, nes jie vieną kartą jau už juos sumoka, kadangi ji finansuojama iš mokesčių mokėtų lėšų. Tačiau išlieka neišspręstų problemų. Pavyzdžiui, konkurencingumo srityje jei tuo atveju, jei Europos ne ES narėms bus suteikta galimybė nemokamai gauti duomenų, tai bus ypač aktualu ES verslui, ES įmonėms. Reikėtų numatyti abipasiškumo nuostatą dėl main, duomenų mainų su trečiosiamis šalimis, bet esu pasirengęs tą savo siūlymą svarstyti ir jį tobulinti. Reikės ieškoti kompromiso dėl uh, Kapernikus komiteto e, darbo organizavimo. Nemanau, kad reikia kurti vidinį vartotojų brandolį vadinamąjį e, pagrindinių vartotojų formą. Taip pat siūlau įsteigti tinklą e, duomenų platinimui ir siūlau E, steigti susijusių artimų regionų asociaciją. Nes turime nepamiršti, kad ir visi galutiniai vartotojai turi turėti galimybę e, pasimti duomenis iš Kopernikus programos. Galiausiai perinant prie, plan, perinu prie planavimo e, etapo reikia kurti konkrečią rinką šiai programai. Užbaigdamas noriu pasakyti, kad esu pasirengęs išklausyti konstruktyvius pasiūlymus ir esu pasirengęs išklausyti kolegų nuomonės. Ačiū. Da, toliau žodis poniai Rašydai Dati. Ačiū poniai pirmininkė. Pone Prodi, ponios ir ponai, visų pirma noriu pasveikinti poną Prodi e, atlikus e, puikų darbą rengiant šį pranešimą ir aš noriu pasakyti, kad aš visiškai pritariu jo visiems jo pasiūlymams, bei taip pat būtinybė išlikti e, budriems, m, už, stebint, kaip naudojami skirti finansai. Reikia nuolatos E, užtikrinti nuolatinę stebėseną. E, noriu pasiūlyti, patikslinti numatomų svarbių institucijų vaidmenis ir tų, nu, apibriežti tų veikėjų e, vaidmenį, kurie dalyvaus Kopernikus programos įgyvendime. Dėl apibriešties ir taikymos ryties. Manau, kad tinkamai, pranešės tinkamai akcentuoja rinkų vaidmenį bei komisijos vaidmenį. Dėl kriterijų ponas Prodis siūlo. E, tobulinti kai kurias nuostatas dėl apibrieščių, ypač dėl kriterijų apibrieščių, kad jie būtų veiksmingi ir naudingi e, kaip e, jis ir akcentuoja, ši programa turėtų užtikrinti augimą, tai yra būtina e, dabartinėme krizės kontekste. Dėl pramonės vaidmens džiaugiuosi tuo, kad pranešėjas nusprendė uh, E, ką pranešėjas nusprendė pasirinkti šios programos pašnekovų dialogo dalyvių, e, nes kartais atrodo, kad komisija pamiršta, jog pramonė yra svarbiausias augimo veiksnys Europoje. Manau, kad šį pasiūlymą galėsime pagilinti e, ir patobulinti, pagilinti pranešėjo poziciją, to ir siekiu. Er, kosmoso sritis, kosmoso pramonė gali suvaidinti e, svarbu vaidmenį šioje srityje, duomenų politika, e, akcentuojamas atipasiškumo principas, aš tam pritariu. Nemanau, kad kas nors galėtų jam prieštarauti, nes duome, reikia e, užtikrinti duomenų mainus su partneriais ir taip pat turėti galimybę mm, gauti partnerių duomenis. Abipusiškumo principas E, turi būti tinkamai interpretuojamas. E, reikia įtraukti aiškę nuostatą apipusiškumo principo ir siūlau patikslinti nuostatą šiuo klausimu. Pavyzdžiui, kalbėti apie sąžininką arba subalansuotą konkurenciją. Negalime sutikti galimybės užsienio šalims nemokamai naudoti duomenimis ES erdvėje. Noriu pasidžiaugti ir tuo, kad e, skubos atvejais duomenys galima, matoma galimybė duomenys gauti nemokamai. E, kalbant apie Europos kosmoso erdvės agentūros vaidmenį, jos vaidmuo, komisija jos vaidmenį e, modifikuoja be jokių paaiškinimų. Aš norėčiau taip pat pakomentuoti ir kritiką išsakyti dėl komisijos vaidinamo vaidmens. Mes e, nenorime e, panaikinti privač, privataus sektoriaus iniciatyvos, kuri egzistuoja ir kuri reikalinga, bet reikia nepamiršti, kad kai kuriais atvejais e, kitokia pusiausvyrė yra tinkama. Reikia nepamiršti mūsų kompetencijų ir nenumatyti per nelik daug užduočių e, e, erdvės, kosmos erdvės agentūrai. Nepamiršti to, kad parlamentas turi kontroliuoti jos darbą ir reikia užtikrinti demokratinę kontrolę. Kaip užtikrinti demokratinę komisijos, e, komisijos suteiktų prerogatyvų įgyvendinimo kontrolę, bet nereikia nueiti per toli. Ačiū. Thank you very much, uh, Ms. Dati, and now, uh, now, now. Ačiū, ponė Dati. Dabar aš pas pasisakysiu nes esu šešėlinis pranešėlės Alde frakcijos vardu. Alde frakcija. Alde frakcija sveikina šį pasiūlymą dėl Kopernikus programos. Uh, Aš galiu taip pat pasveikinti pranešėją Prodį, uh, nes jis labai uh, daug nuveikė šiuo svarbiu klausimu Ir aš taip pat e, džiaugiuosi, kad ponas Prodis pastebėjo tai, kad bus e, ribojama galimybė naudotis duomenimis e, ir kad bus taikomas abipusiškumo principas. Taip pat e, džiaugiuosi, kad pranešėjas pasiūlė sukurti duomenų platinimo tinklą kurios tikslas yra pagerinti galimybę gauti duomenys MVI ir nacionalinėms bei regioninėms struktūroms. Tačiau e, vienas klausimas susijęs su e, programos organizavimu pačiu. Komisijos pasiūlyme Europos e, kosmoso agentūra neturės teisės pasirašyti sutarčių E, tai yra komisijos prerogatyva, jeigu aš teisingai supratau iš pasiūlymo. Ir mes turime vis tik tai labai e, atidžiai pasvarstyti, ar tikrai tinkamiausias būtų toks būdas e, organizuoti programos įgyvenimą, ar nesukurs įvairių valdymo ligmenų ir ar neapsunkins programos įgyvendinimo. Būtų būtų malonu išnagrinėti šį klausimą laukiančiose e, tarpusavio dėrybose. Dėkuoju už suteiktą žodį. Dabar e, žodis ponai Tošinovskijai. Dar ponė Andersdoter prieš tai. Ačiū pirmininkė. E, man tenka dėlė garbė, kad mane prilygino ponui Tošnovskijui e, šiame komitete, aš nieko prieš tai neturiu. Noriu pasakyti, kad esu pasirengusi e, dirbti su pranešėjai ir šešėlės pranešėjais komitete ir tikiuosi, kad mūsų darbo rezultatas bus geras. Manau, kad Europos komisijos pozicija dėl šio pasiūlymo suteikia vilties, nes konkurencingumas bus naudingas Europos Sąjungai ir tai mus sustiprins visus kartu. Taigi yra tik gerai, kad Europos komisija tą akcentavo. Labai gerai, kad komisija siekia diskutuoti dėl duomenų nuosavybės, dėl galimybės gauti duomenės ir mes e, apsvarsėm visą tai, bet aš po to pasakysiu, kad atsisakau už atvirą prieigą prie duomenų ir laisvą informacijos srautą. E, E, deleguoti aktai komisijos sprendimai dėl apribojimų reikėtų šį klausimą išnagrinėti išsameu. Norėčiau matyti rezultatą, kuris parems inovacijas, parems regioninę vietos valdžią, taip pat pasisakau už Europos kosmoso agentūros įtraukimą į šį darbą, nes e, jau vyksta bendradarbiavimas ir padeda daugeliu valstybių narių. Taip pat tikiuosi, kad rezultatas bus toks, kad daugiau duomenų pasieks daug didesnį skaičių žmonių ir kad tokiu būdu mes paklausime pagrindus vaisingam geram bendradarbiavimo ateityje. Socialnovskiai. Dėkui, pane předsedo. Já bych tak... Ačiū, pirmininkė. Norėčiau labai pagirti ponio Prodį pranešimą. Jis aktyviai dirbo. Nekartosiu to, kas pasakyta. Daugumai minčių pritariu. Kas yra svarbiausia? Kopernikos tai yra programa naujų pavadinimų. Svarbiausia yra išvengti dubliavimo kitų veiklų ir kito finansavimo. Pažvelkime, kokios veiklos, veiklos jau finansuojamos iš kitų ES fondų. Ir čia dubliavimo reikėtų išvengti. Taip pat reikėtų supaprastinti administravimą. Duomenys turėtų būti prieinami paprasta forma Turi būti numatytos aiškios paskatos ir komerciniams, ir kitiems duomenims. Jie turėtų būti lengvai prieinami. Naujų agentūrų ir struktūrų steigti nereikia. Nes vėliau jų išlaikymas sukeltų problemų. Atvirkščiai turime pasinaudoti jau veikiančią Europos kosmoso agentūra. Taip išveiksime, išvengsime veiklos ir finansų dubliavimo ir papildomo administravimo naštos. Daug jau pasakyta. Aš to nekartosiu, pataupysiu laiką, nes jau gana vėlu. Aš tik tai pabrėšiu, kad ECR frakcijos vardu bendradarbiausiu su ponu Prodi, kadangi programa svarbi ir mes turime ją nukreipti tinkamą kryptimį. Ačiū. Ačiū ponui Češanovskijai. Kadangi taikoma 49 e, taisyklių taisyklė, todėl dalyvauja biudžeto komiteto atstovė. Ačiū. Noriu padėkoti pranešėjai, šešėliniams pranešėjams, pritariu išsakytoms mintims ir komentuosiu biudžeto dalykus. Yra pirmame A skyriuje atskira biudžeto eilutė, ten numatyta 3, beveik 8, 3,8 milijono eurų pagal 2011 metų mm, kainas. Norėjome, kad šitai programai būtų adekvatus finansavimas, bet taip pat, kad ir kitų programų finansavimas nebūtų pažeistas. Biudžetas fiksuotas. Ir biudžetas turėtų būti finansuojamas iš daugiametinės finansinės programos ir iš nuosavų išteklių. Finansavimas neturėtų būti įmamas iš kitų programų, tokių kaip Horizontas 2020, Kosmos. Tai labai svarbu biudžeto požiūrių. Tai yra, kad nebūtų kišanamasi į kitų programų finansavimą. Antras svarbus klausimas - tai valdysena. Komisijos pasiūlyme tuo klausimu pasisakyta neaiškiai. Norėtume griežtesnio valdysenos modelio ir norėtume, kad Europos parlamentui būtų suteikta daugiau informacijos, kad Europos parlamentas formuojant programą atliktų svarbesnį vaidmenį. Komisija laiku turėtų nurodyti svarbius dalykus parlamentui, tai yra rizikos valdymo išlaidos ir datos ir kiti darbų planai. Ačiū. Toliau ponas. Ponas Lantė. Ačiū, dėkoju. <laughs> Ne Romano Pro, Vitorijo Prodi. Pranešėjai Vitorijo Prodi. Už tinkamai parengtą pranešimą. Noriu pakalbėti apie duomenis. Kalbėjome apie GMS, apie duomenų teikimo paslaugas. Mokesčių mokėtojų pinigai turėtų būti panaudojami jiems naudingai. Jie neturėtų virsti našta patiems mokesčių mokėtojams. Neturėtume pakengti dabar taikomiems modeliams. Duomenų keitimasis su JAV yra svarbu. Gerai yra nemokamas duomenų keitimasis, tačiau apie kokius duomenys mes čia kalbame. Manyčiau, kad mes duomenų perdodame daugiau nei gauname ir Čia atsiranda neligybė. Satelitų sistemos ir radarų stotys. Norėčiau, kad ta infrastruktūra GMS arba Kopernikus duomenys būtų prieinami keurą parą. Tikiuosi tolesnio bendradarbiavimo, tikiuosi, kad viskas vyks pagal numatytą laiko grafiką ir biudžetas bus skirtas pakankamai. Ačiū. Dabar žodį aš noriu suteikti komisijos atstovui. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, mano padėka ponui Prodį už pranešimą. Čia randame daug įdomių, nagrinėtinų klausimų. Jis perėmė nemažai nuostatų iš GNSS reglamento ir tai geras ženklas ruošiantis susitarimui su taryba. Aš tikiuosi, kad abiejų institucijų nuomonės šiuo klausimu sutaps. Keli kalbėtojai minėjo, kad biudžetas palyginus su komisijos pradiniu prašymu sumažintas. Esame tuo nepatenkinti. Diskutavome su ESA, su agentūra ir sutarėme, kad kai kurios veiklos bus atidėtos vėlesniam laikui. ESA sutiko skirti 1,7 milijardo e, lėšų programai ir taip mes galėsime finansuoti visą programą. Tai gera žinia, nors ir tam tikri veiksmai atidedami netgi kitam dešimtmečiui. Dabar apie duomenų politiką. Atrodo, kad už abipusiškumo principą nemažai kalbėtųjų čia pasisakė, komisija tam nepritars. Abisuš, abipusiškumas būtų naudingas tik vienai šaliai, būtent Kinijai. Kinija turi arba paleis ateityje nemažai satelitų, vadinasi, kinietiški duomenys užplūstų Europos rinkas ir mūsų duomenų generavimas kristų, nes e, kinietiški duomenys būtų prieinami nemokamai. Įspėjame nesilaikyti tokios linijos. Toliau dėl santykių su JAV. JAV nemokamai jau keliarius dešimtmečius siunčia duomenys į ES ir nereikalauja to už tai mokesčio, Dabar būtų sunku teikti, kad mes siūsime jiems duomenis, bet paprašysime už tai mokesčio. Aš pritariu ponui Lantė, kad duomenų kokybė turėtų būti palyginama ir prieš keičiantis duomenimis su JAV mes patikrinsime šį klausimą. Mes turėsime įsitikinti, ar duomenų kokybė yra palyginama vienodo lygio bet laikysimės principo, kad duomenys turi būti prieinami nemokamai. Ačiū. Komisijai dabar ponas Prodė apibendrins. Noriu visiems jums, kolegos, padėkoti už tai, kad nagrinėjote, taip išsamei nagrinėjote šios pasiūlymus. Aš optimistas, manau, nors laiko liko nedaug, bet susitarsime. Turiu pabrėžti, kad Kopernikus kaip GNSS tinklas yra labai svarbus. Lik šiol kosmoso erdvės klausimais nesidomėjau. aplinkosaugos komitetas išsikėlė savo tikslą, kaip išmatuoti CO2 kiekius, kuriuos sugeria miškai. Ir štai čia matome Kopernikus programos ir GMES programos pritaikymą, galima pritaikymą. Todėl esu įsitikinęs, kad šitą programą galima panaudoti kaip instrumentą matuoti klimato kaitą ir emisijų prekybos sistemose. Rinkti duomenis apie klimato kaitą galima pasitelkiant šio, šia, šia, šias programas, o tai gyvybiškai svarbu. Labai svarbu, kad instrumentas pradėtų veikti kuo greičiau kad jo galėtų pasinaudoti visi, kurie tuo domisi, kurie nori abis, abipusiškumo. Žinoma, ši programa abipusiškumo automatiškai negarantuoja. JAV, tarkime, savo duomenys, JAV duomenys siunčia nereikalaudama to paties iš partnerių ir net neieškodama partnerių. Tai nepamirškime šito, nes e, tai, tai, tai, tai tam tikra mandagaus elgesio išraiška. Svarbu tiesiog susitarti greitai. Ir pasistengime baigti šio dokumento nagrinėjimą dar šio parlamento kadencijos metu. Tai nepaprastai svarbu, nes Kopernikus programa yra gyvybiškai svarbi ir laikas ją kuo skubiau parengti. Ačiū ponui Prodi. Noriu Jums priminti, kad pakeitimus reikia pateikti iki 12 valandos dienos spalio 22 dieną. Tai bus antradienis. Baigėme šio posėdžio darbo tvarkę. Kitas posėdis vyks lapkričio ketvirtą dieną, trečią valandą po pietų, o lapkričio penktą dieną posėdis tęsis 9 val. ryto čia Briuselėje. Ačiū, visiems linkiu gero vakaro, o koordinatoriai pasilieka čia, koordinatorių posėdis prasidės netrukus, kai iš salės išeis visi tie, kuriems nereikia jame dalyvauti.